Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Bitte auch die. Gerbiami kolegos, sėskitės į vietas ir pasiruoškite balsavimo korteles. Mes ruošiamės pradėti balsavimą Vestlund pranešimas. Pranešėja paprašė, pati, paprašė, kad galėtų pateikti pareiškimą, kai eisime prie kompromisinio e, pakeitimų bloko 16, 19, 25, 25, 17 ir 32 pakeitimai. Taigi, ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktas, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau mm, bendrų blokų. Nuo 6 iki 9, kas už prieš susilaikė priimta. 106, kas už prieš susilaikė priimta. Šimtas septintasis, kas už, prieš susilaikė neaišku. Pasitikrinkime elektroniniu būdu 107 pakeitimas. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. Balsavimas baigtas. 24 už, 31 prieš. Niekas nesusilaiko atmesta. Atsiprašau, mano kortelė neveikia. Galbūt galėčiau gauti naują. Man labai gaila, negalime dabar keisti kortelės balsavimo metu ir nutraukti posėdžio dėl to. Galbūt galėtumėte paprašyti savo asistento, kad išspręstų tą problemą. Dešimtas. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 97, 8 ir 9. Kas už juos? Prieš susilaiko atmesta. Šimtasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dėl šimtojo pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame. Baigiame balsuoti. 21 už 35 prieš, niekas nesusilaikė. Atmesta aiškiai. 101. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 102. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 103. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 13. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 101. Dar pasitikrinkime dėl 13. Pradedame. Visi jau baigė, baigiame. 30 už 27 prieš, niekas nesusilaikė priimta. 108 kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 109 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 110 ir 111 už prieš, susilaiko priimta. 112 už, prieš, susilaiko. Atmesta 113 už, prieš, susilaiko, atmesta. 114 už, prieš, susilaiko, atmesta. 115 už, prieš, susilaiko, atmesta. 116 už, prieš, susilaiko, atmesta. Atmesta 117, 18 ir 19, 20, 21. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 122. Už? Prieš susilaiko priimta. 114. Už? Prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 14 pakeitimo. Baigiame. 29 už 30 prieš. Atmesta. 123. Kas už? Prieš. Susilaiko. Neaišku. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 123. Pradedame. Baigiame. 30 už 29 prieš. Priimta. 15. Kas už? Prieš. Susilaiko. Turime pasitikrinti elektroniškai dėl 15. Baigiame. 23 už 34 prieš atmestą.

nuo 116 iki 132. Atsiprašau, sako pirmininkas, nuo 16 iki 132. Už visus. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroninį būdu. Baigiame balsuoti. 23 už 37 prieš. Atmesta. Dabar 23. Nuo 23 iki 28. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Šimtas dvidešimt šeštas. Kas už? Prieš? Penktas puslapis. 126 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 128. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 29. Už. Prieš. Susilaiko. Atrodo kad e, reikia pastikrinti elektroniniu būdu dėl 29. Baigiame. 31 už 28 prieš priimta. 30 atsiimtas. Dabar balsuosime nuo 134 iki 143. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 133. Nuo 133 iki 32. Kas už? Prieš. Susilaiko. Neaišku. Pasitikrinkime dėl viso šito bloko elektroniškai. Pradedame. EPP kolegos, vienas iš jų balsavo, vienu iš jų bal, yra per daug balsuojant. 33 už, 27 prieš. 139 kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 139. Baigiame balsuoti. 33 už, 26 prieš. Primta. 144 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 63 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 145 už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. 24 už, 36 prieš atmesta. 34 už, prieš, susilaiko, atmesta. 146 už, prieš, susilaiko, atmesta. 149 už, prieš Atsiprašau, 147 už, prieš susilaiko atmesta. 148 už, prieš susilaiko atmesta. 35 už, prieš susilaiko atmesta. 149 už, prieš susilaiko priimta. 36 už, prieš susilaiko priimta. 37 už, prieš, susilaiko priimta. 38 už, prieš, susilaiko priimta. 150 už, prieš, susilaiko priimta. 151 už, prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl 151 elektroniškai. Ar visi jau balsavo? Baigiame. 33 už 28 prieš priimta. 152 už prieš susilaiko priimta. 154 už prieš susilaiko priimta. 153 už. Prieš susilaiko atmesta. Dabar konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar dešimtajame puslapyje. 93 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 94 už, prieš, susilaiko, atmesta. 95 už, prieš, susilaiko, atmesta. 96 už, prieš, susilaiko, atmesta. 170, dėl 172 nebalsuosime. Čia yra tik tai kalbinis pakeitimas. 173 dabar už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko atmesta. 174 už, prieš, susilaiko atmesta. 175 už, prieš, susilaiko atmesta. Primta. 176 už prieš susilaiko priimta 177 už prieš susilaiko atmesta 170 178 dvi dalis pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. 47 pranešėjo už, prieš, susilaiko atmesta. 179 už, prieš, susilaiko atmesta. 48 už, prieš, susilaiko atmesta priimta. 180 su, už, prieš, susilaiko priimta. 49 už, prieš, susilaiko priimta. 50 už, prieš, susilaiko priimta. 181 už, prieš, susilaiko atmesta. 51 už, prieš susilaiko priimta. 182 už prieš susilaiko atmesta. Šim... Dabar nuo 184 iki 191 už prieš susilaiko atmesta. 183 už prieš susilaiko atmesta. 52 už prieš susilaiko atmesta 192 už prieš susilaiko priimta dabar priedai 193 190 buvo nepatvirtintas tad turime dėl 195 dabar balsuoti kas už prieš susilaiko atmesta. 196 už prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 196 ar visi jau balsavo baigiame balsuoti 25 už 34 prieš atmestą 197. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 54. Už? Prieš? Susilaiko atmesta. 55. Už? Prieš? Susilaiko atmesta. 56. Už? Prieš? susilaiko atmesta. 57 už prieš susilaiko atmesta. 58 už prieš susilaiko priimta. 198 už prieš susilaiko priimta. 59 už prieš susilaiko atmesta. 60 už, prieš, silaiko, atmesta. 199 už, prieš, susilaiko, priimta. 61 už, prieš, susilaiko, atmesta. 200 už, prieš, susilaiko, atmesta. Konstatuojamosios dalis. 62 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pirmasis už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antrasis už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 63 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 64 Penktas už, prieš susilaiko priimta. 66 už, prieš susilaiko priimta. 60. Šešdešimt septintas už, prieš, susilaiko priimta. 68 už, prieš, susilaiko priimta. 69 už, prieš, susilaiko priimta. 70 už, prieš, susilaiko priimta. 71 už, prieš, susilaiko priimta. 72 už, prieš, susilaiko atmesta. 73 už, prieš susilaiko priimta 74 už prieš susilaiko priimta 75 už prieš susilaiko priimta 76 už prieš susilaiko atmestas 77 už prieš susilaiko priimtas. 78 už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar 82 už, prieš, susilaiko priimta. 84 už, prieš, susilaiko priimta. 86 už, prieš, susilaiko atmesta. 85 už, prieš, susilaiko atmesta. 90 už, prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 90, nes neaišku. Pradedame. Ar jau visi balsavo? Baigiame 23 už, 38 prieš. Atmesta. 87 už, prieš, susilaiko, atmesta. 88 už, prieš, susilaiko, atmesta. 89 už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias už, prieš prieš, susilaiko priimta. 91 už, prieš, susilaiko priimta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi jau balsavo? Baigiame. 54 už, 4 prieš, 3 susilaikė. Priimtas. Sveikiname kolegą Vestlundą. Tai daug aš galiu kitą. Mhm. Wir müssen jetzt die mündlichen Fragen für Hydra. Gerbiami kolegos, yra klausimas žodžiu e, pirmiausia komisijai Kas pasisakytumėt už, prieš, susilaikė priimta. Ir toliau klausimas tarybai, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dėkui. Das waren jetzt die Abstimmung und Baigiame balsuoti. Ir dabar pranešimas kurį parengė Žil Parnio. Wir kommen zum Bericht Gilles Pagnot. Oui. Für diejenigen. Taigi, Žil Parnio pranešimas tiem, noriu pasakyti tiem, kurie išeina iš salės ir daugiau nematysime jų iki rudens, tai linkiu gerų vasaros atostogų nebent dar sustiktume parlamente koridoriuose. Taigi, 12 darbo atvarkės punktas - didelės tarp valstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai. Europos parlamento pranešėjas yra Žilbarnio ir suteiksiu jam žodį. Prieš tą padarydamas dar norėčiau paprašyti tų kolegų, kurios, kurie kalbasi salėje, kad išeitų iš salės. Vielleicht können die Gespräche eingestellt werden, dass jetzt der Berichterstatter. Ar galėtumėt baigti asmeninius pokalbius? Norėčiau suteikti žodį pranešėjui kolegų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Visų pirma, aišku, mes turime pasimokyti iš nesenai buvusių e, krizių N1, H1, N1 pandemijos, E. coli bakterijos krizės 11 metais, vulkaninė pelenų debesies 10 metais, komisija gruodžio mėnesį pateikė naują pasiūlymą, kur yra veiksmingesnė sistema numatyta tokiais atvejais, kuomet yra e, didelės. E, didelis ar valstybinio pabudžio grėsmės sveikatos, sveikat, sveikatai. Mes e, manome, jog tai, kas yra siūloma, rizikos vertimo ir koordinavimo priemonės yra geras dalykas, tačiau į tuos būdus ES lygmenių iki šiol nebuvo sistemingai pažiūrėta. Ir e, būtent todėl pasiūlyme yra akcentuojamas, akcentuojamas ne tik tai dabar egzistuojančios struktūros, bet ir priemonės, kurių reikės imtis paskui. Visų pirma, rizikos vertinimo ir koordinavimo priemonės, kurios šiuo metu taikomas užkrečiamoms lygoms. Taikymo išplėtimas atmant visas biologinės, cheminės ar ekologinės kilmės grėsmės. Antras dalykas - sveikato saugumo komiteto vaidmens sustiprinimas siekiant geresnio kovos su krizėmis priemonių koordinavimo. Ir Galiausiai geresnis pasirašymas kovai su krizėmis kiekvienoje valstybėje narėje, kuriam reikia, kad kiekviena valstybė narė koordinuotų, kurtų, konsoliduotų ir nuolatos atnaujintų savo nacionalinius parengimo su sveikata susijusiamis krizėmis ir reagavimo į jas planus, palaikant ryšius su kitomis valstybėmis narėmis ir komisija. Yra taip pat numatyta galimybė pripažinti Europos e, ekstremalią visuomenės veikatai situaciją, siekiant paspartinti kovai su krize reikalingų vaistų suteikimą. Europos komisijos priimamos skubios ES lygmens tarptautinės priemonės susidarius išskirtiniai padėčiai, kuriai esant labai padidėja mirtingumas ar prieimimas į ligoninės ir kai priemonių, kurių įmasi valstybės narės nepakanka, suvaldymą plitimo iš vienos šalies į kitą. Šis e, sprendimas siekia užtikrinti didesnį teiskinį, teisinį aiškumą ir juo yra panaikinamas e, anksčiau galiojas e, sprendimas 211998 užkrečiamųjų lygų epideminės priežiūros ir kontrolės tinklo bendryje sukūrimo. Tai tokios būtų pagrindinės sprendimo mintis ir kryptis. Kaip e, pranešėjas aš labai palankiai žiūriu į e, šį sprendimo projektą ir aš siūlau tam tikrą skaičių pakeitimų, siekdamas patobulinti šį pasiūlymą. O mano pakeitimai susijęs su šiomis rytimis. Visų pirma, pateikiau pakeitimą dėl taikymo srities išplėtimo į kitas grėsmės. Komisija nori skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą išplėsti į visas tarp valstybinės grėsmės. Komisija pastaraisiais metais yra vertinus rizikos faktorius sveikatos apsaugos rytyje bei kitus aspektus ir konstatavo, kad valstybės narės nepakankamai greitai reaguoja ir kad kartais netinkamai yra vartojami vaistai arba į rinką patenka netinkami vaistai. Ir siekiant užkirsti kelią tokiems e, dalykams, aš siūlau išplėsti dabartinę taikymo sritį, apimant ir patekimą į rinką netinkamų medicininių implantų ar, ar vaistų. Taip pat e, jonizuojanti spinduliuoti turėtų būti įtraukta į šį e, sprendimą. Fukushimas brandolinis, e, brandolinė katastrofa 11 metais ir Vengrijos radioaktyvus e, debesys 11 metais mums rodo, jog labai svarbu greitai reaguoti į e, grėsmės sveikatai tokio pabudžio. Parlamento teisės tarnyba nusprendė, jog nebūtina keisti teisinį pagrindą šio sprendimo, kad jį būtų galima išplėsti ir kad jis apimtų e, radiologinius ar brandolinius e, e, debesis. Kitas mano pakeitimas yra susijęs su nuosekle komunikacijos kampanija. E, E. coli bakterijos krizės metu mes matėme, jog tinkamas komunikavimas gali padėti išvengti rimtų pasiekmių ir be kitako ekonominių pasiekmių, todėl sprendime turi būti daugiau pabrėžiama nuosekli ir koordinuota komunikavimo strategija. Trečias pakeitimo tipas susijęs su ekspertų buvimu ir su horizontaliais aspektais šioje srityje, iš ankstinio skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema šiame ekspertų kontekste. Taip pat svarbus dalykas ir aš e, skiriau ištisą pastraipą jų nepriklausomybės aspektams skirta. Ketvirtas dalykas asmeninių, asmeninio pabudžio domenų apsauga. Dėl kondicionavimo sistemos man skauda gerklė. Pradėjau skaudėti nesenai. Taip, ekspertų nepriklausomumas. Aš ką tik jį paminėjau. Ir asmeninių e, duomenų apsauga. Toliau, keitimasis duomenimis. Taip pat tam reikėtų skirti atskirą pastraipą, kadangi šitam dalykui ES skiria didelį dėmesį, tai yra asmeninio pabudžio duomenų apsaugai, asmens e, duomenų saugojimas taip pat turėtų būti apimtas šiame sprendime. Penktas aspektas E, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro įgaliojimai. Europos lygų prevencijos ir, prevencijos ir kontrolės centras ECDC e, turi turėti geriau apibrieštus įgaliojimus šiame sprendime. Ir šios struktūros nulatinis bendradarbiavimas Europos komisija ir valstybėmis narėmis taip pat turi būti čia pabrėžtas. Šeštas pakeitimas - bendradarbiavimas su pasaulio sveikatos organizacija svarba bei trečiosiamis valstybėmis. Šios organizacijos narių vaidmuo turėtų būti daugiau pabrėžtas sprendimo tekste. Šiuo aspekt, kalbėdamas šiuo klausimu, aš norėčiau pasveikinti Enael Rozie, kuris e, yra pasaulio sveikatos organizacijos atstovas. Dirbo užkrečiamų lygų departamente. Tad, e, kaip priminiau, šis aspektas pabrėžtas turi būti e, sprendime. Kitas aspektas - medicininių reagavimo priemonių bendro pirkimo procedūros. Aš manau, kad e, Vakcinų atveju tam tikras lankstumas turi būti užtikrinamas kilus pandemijoms. Aštuntas pakeitimas - nuolatinis dialogas su komisija ir Europos parlamentu. Dialogas tarp Europos parlamento ir komisijos, mano nuomonė, turi būti pradėtas šio klausimu, kad parlamentas būtų tinkamai informuojamas apie skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos funkcionavimą ir įspėjimo atveju komisija turėtų tarybai ir parlamentui pateikti detalę ataskaitą apie savo indėlį, mažinant e, svarbes tarp valstybinės e, grėsmės sveikatai. Ir ten taip pat turi būti išdėstytos priemonės. Toliau grafikas teisėkuros buvo pakeistas, kad būtų užtikrintos tinkamos sąlygos diskusijoms šitą labai svarbią temą. Ir aš siūlau štai, kad pakeitimai turi būti pateikiami iki rugsėjo 17 dienos vidurdienio. Envi komitete spalio 10 dieną turi būti e, balsuojama, o e, plenarinė posėdėje lapkričio mėnesį 2012 metų. Dėkuoju, panedėmė. E, dėkoju Žil Parnio už išsamų pranešimo pristatymą. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjam. Pirmiausia, Kristofė Fiener. Prašom, EPP frakcijos vardu. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti taip pat ir ponui Parnio, nes manau, kad turime puikų pranešimą, kuris leis pagerinti komisijos pasiūlymą dėl sprendimo dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai. Mes turime siekti nuoseklių ir veiksmingų teisės aktų, kad turėtume pasirengimo ir reagavimo mechanizmą. Tikrai čia neturime siekti sukurti taip vadinamą kalėdinę glutę, kur būtų atsižvelgta į visų pageidavimus, kalbant, kalbant apie tarp valstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai. Turime suprasti, kad čia turime labai tiksliai suvokti, kokie mūsų tikslai yra ir turime neužmiršti, koks yra šio sprendimo teisinis pagrindas. Taigi aš manau, kad šioje srityje turime siekti aiškumo ir nuspėjamumo ir nebandyti apimti viską, ką tik įmanoma. Tai, ką padarė ponas Parnio, siekdamas įtraukti į taikymo sritį radiaciją, jonizuojančią spinduliuotę, aš manau, kad šis dalykas yra labai svarbus ir viso to įtraukimas yra teisingas, nes e, tokiom grėsmėm irgi turėtume turėti mechanizmą, leidžianti sureaguoti vieningai ir greitai. Bet iš kitos pusės nesuprantu, kodėl Reikia į taikymo sritį taip pat įtraukti e, brokuotus medicininius prietaisus arba netinkamus vaistus. Aš suprantu, kad čia dalykai yra labai svarbus, bet jie, mm, jų rizika, jų neigiamas poveikis nėra toksai, kaip pavyzdžiui, mm, pandemijos ar užkrečiamų lygų, jeigu kalbėtume apie farmakologinį budrumą. E, tai pranešėjas irgi nori įtraukti jį į šį pranešimą ir nori taip pat, noriu pasakyti, kad pavyzdžiui, medicinos prietaisų direktyva yra daug geresnis teisės aktas, kuris e, turėtų e, atsižvelgti taip pat ir į situaciją ir reglamentuoti netinkamų brokuotų medicinos prietaisų naudojimą. Kalbant apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir PSO, kai kalbame apie pandemijas ir vakcinaciją, tai turime suprasti, kad pasaulio sveikatos organizacija čia vaidina labai svarbu vaidmenį, nes tos vakcinos gaminamos ko gero pasauliniu mastu ir vakcinos, kai kalbame, mm, pažiūrėjau, apie vakciną nuo gripo, turime neužmiršti, kad gali kilti gripo pandemijos ir tada jau vakcina turės būti naudojama visame pasaulyje ir be koordinavimo pastangų su PSO e, negalėtume veiksmingai to daryti. Manau, kad šis pranešimas yra geras ir numato tą reikalingą bendradarbiavimą. Aišku, galime išplėsti jo taikymo sritį, įtraukdami apsaugą nuo jonizuojančios spinduliuotės ekstremalių situacijų metu, bet manyčiau, kad čia nereiktų siūlyti labai daug pakeitimų ir kviečiu kolegas nesiūlyti pakeitimų uh, jiem uh, svarbiausia, svarbiausiamis temomis ar dėl jiems svarbiausių atskirų dalykų. Turėtume nesileisti į detalės, o siekti tokio bendresnio vaizdo. Aš 50 procentų pritariu ponui Parnjo ir manau, kad komisijos pasiūlymas yra pakankamai geras. Dėkui, toliau kitas pranešėjas. Dėkui, ponė pirmininkė norėčiau padėkoti ponui Parnjo už pateiktą pasiūlymą. Iš tiesų, per pastaruosius metus buvo nemažai didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai. Ir Europos parlamentas tam skiria pakankamą dėmesį. Čia turėčiau paminėti sprendimą mm, dėl H1N1 viruso 2011 metais. Aišku, turime siekti kuo didesnio skaidrumo kai kalbame apie šį pasiūlymą. Manau, kad toks sprendimas, e, suteikiantis galimybės efektyviai reaguoti Europos mastu į tokias tarp valstybinės grėsmės, turėtų e, būti patobulintas, nes tokia veiksminga ir greita reakcija yra labai svarbu. Bet kyla klausimas, ar tas sprendimas realiai pakeis mūsų praktinius veiksmus. Įvairios situacijos praeitie rodė, kad daugelis valstybių narių e, nelinkia į tokias grėsmės žiūrėti plačiau iš europinės perspektyvos. Ir, o tą turime siekti padaryti. Taikymos rytis. Pranešėjas įtraukia jonizuojančią spinduliuotę ir e, brokuotus implantuojamus medicinos prietaisus ir nekokybiškus vaistus. Aišku, kad jonizuojanti, radi, jonizuojanti spinduliuotė yra viena iš tų e, didelių tarpvalstybinių grėsmių, todėl visai logiška, kodėl siūloma įtraukti ją į šio sprendimo taikymo sritį, bet čia turėtume neužmiršti Euratomo sutarties nuostatų ir pažiūrėti, kaip šie dalykai reglamentuojami Euratome. Toliau biologinės grėsmės, užkrečiamos lygos. Arba, pavyzdžiui, nekokybiški implantai. Tai yra visiškai skirtingi, skirtingos rytis, skirtingi dalykai. Ir dėl to man kyla klausimas, ar iš tiesų reikia uh, visą, į visus šiuos rizikos veiksnius žiūrėti vienodai, nes kuo labiau plėsime sprendimo taikymo e, sritį, e, tai nebeaišku bus, ar čia mes iš tiesų kalbame apie netidėliotiną ir greitą reagavimą, ko siekiame tuo sprendimu, ar apie ilgesnio laikotarpio veiksmus. Norėčiau paklausti komisijos, kaip šioje srityje, ar, ar iš viso Euratomo sutartyje yra kokių nuostatų dėl visuomenės apsaugos, dėl jonizuojančios spinduliuotės. Toliau, koordinavimas ir bendradarbiavimas. Komisijos pasiūlyme yra tikrai nemažai pozityvių elementų. Komisija siūlo, kad būtų bendrai e, perkama, perkamos medicinio reagavimo priemonės, nes toks pirkimas būtų daug efektyvesnis. Ar tai leis sumažinti kainas, nesu tokia tikra. Pranešėjas skiria pakankamai didelį dėmesį bendravimui ir komunikavimui. E, manau, kad tai yra labai gerai. Šie dalykai nepakankamai mm, yra paliesti komisijos pasiūlyme, kalbant apie koordinavimą ir e, komunikavimą ir bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų. Manyčiau, kad čia reiktų didesnio skaidrumo. nes komisijos pasiūlyme šie dalykai nėra pakankamai išsamei minimi. Taigi, manau, kad šis pranešimas yra e, labai naudingas ir manau, kad mes konstruktyviai prisidėsime prie komisijos pasiūlymo pagerinimo. Ispanija, Belgija, e, kitos valstybės narės E, turi geros praktikos šioje srityje ir būtų gerai, kad jinai irgi atsispindėtų 17 e, straipsnėje punkte kalbama apie e, galių pasidalymą tarp valstybių narių ir Europos šioje srityje. Kalbam apie kompetentingas institucijas Toliau laikino pobūdžio priemonės 12 punkte minimos. Norėčiau, kad komisija pateiktų čia šiek tiek pavyzdžių, nes 12 punkto tekstas yra labai nekonkretus. Toliau 13 e, punktas kai kalbame apie skubės situacijas, skubaus reagavimo būtinumą esant pandemijoms. Maničiau, kad turėtume tinkamai apibriežti, kas yra ta skubi situacija. Užbaigdama norėčiau pasakyti, kad gripui yra skiriamas e, toksai specifinis dėmesys, bet turėtume e, neužmiršti ir kitų galimų grėsmių. Dėkui. Rebecca Taylor spricht jetzt. Labai ačiū. Dėkuoju. Rebecca Taylor negalės šiandien dalyvauti ir jinai manęs paprašė kaip e, įmanoma tiksliau perduoti tas pastabas. E, aš perinu į anglų kalbą. E, Ačiū pranešėjui už jos svarbų darbą ir už šį pranešimą bei tuos pakeitimus, kurie buvo įvesti į tekstą. Kalbant apie Parnio pasiūlymą, Pane pasisako už tuos pakeitimus, kurie išaiškina lygų prevencijos ir kontrolės centro užduotis, taip pat e, e užkrečiamų lygų stebėseną bei reikėtų daugiau atkreipti dėmesio į pačią strategiją, kad nebūtų dezinformacijos problemų. Mes jau matėme, kas nutiko su A. Koli protrukiu 2011 metais ir mums dėrėtų pasimokyti iš praeities. Ji taip pat pritarė toms priemonėms, kurios skatina skaidrumą ir duomenų apsaugą, tai yra 8 ir 17 pakeitimai. Rebeka taip pat pritarė ir sustiprinta bendradarbiavimą su pasaulinė sveikatos organizacija. Bet ta, tas bendradarbiavimas turėtų būti dar labiau sustiprintas ir tai turėtų būti komisijos prerogatyva, būtent ji turėtų nuspręsti, kad tai yra didžiulė grėsmė visuomeniai, kalbant apie gripą. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į vakcinų patekimo į rinką procedūrą. reikėtų bendradarbiauti ir su vakcinų gamintojais ir mes turėtume tai daryti vadovaudomės ir pasaulinės e, sveikatos organizacijos darbu. Reikia nustatyti griežtas priemonės. Kalbant apie pasaulinės sveikatos organizacijos e, veiksmus, ponė Rebeka taip pat e, pritarė pranešėjui dėl implantuojamų medicininių įrenginių, tai yra 13 e, ir 15 pakeitimai. Taip pat mes e, diskutavome apie tuos aspektus, tai yra apie IP skandalą. Tačiau mes žinome, kad naujasis pasiūlymas dėl medicininių įrenginių turėtų būti paskelbtas ne vėliau nei rugsėjai. Galbūt tai būtų geresnė priemonė, kuri leistų spręsti šias problemas. Taip, tai bus paskelbta rugsėjai. Manome, kad ta priemonė būtų geresnė, sprendžiant problemas e, susijusias su medicininiais įrenginiais. Taip pat e, pane pritarė bendram mechanizmui dėl vakcinų, bendram pirkimui ir mes pažvelgsime, kaip visą tai gali veikti, patikrinsime, kad pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti. Taip pat e, tarybai kėlė abejonių 12 straipsnės ir reikėtų daugiau panalizuoti šį straipsnį. Jis supranta, kad taryba nori pašalinti šį straipsnį ir norėtume, kad būtų kaip nors performuluotas tas tekstas kad taryba galėtų jį patvirtinti. Jeigu komisija mano, kad ta priemonė yra būtina, tuomet turėtume atlikti tokius veiksmus. Na ir dar kartą e, pane norėtų padėkoti pranešėjui už jo pranešimą ir už bendradarbiavimą. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū, kad perdavėte jo žodį. Dabar mes išgirsime komisijos pasisakymą. Turime du pranešėjus iš komisijos ir taip pat atstovą iš PSO. Noriu juos pasveikinti. Jie turi paruošę pranešimą ir suteikiu jums penkias minutės. Na, o vėliau mes suteiksime kolegoms galimybę atsakyti jūsų pranešimą. Tad pirmiausia, po tris minutės komisijos kalbėtojams. Labai ačiū, Norėčiau atsakyti į kai kuriuos svarbius klausimus, kurie buvo užduoti šį rytą. Visų pirma, dėl farmacijos priemonių ir medicininių įrenginių labai svarbu yra pabrėžti, kad 2010 metais jau buvo paskelbta e, apžvalga e, farmakolo, e, farmac, farmakologinio budrumo ir ten yra nuostatos, kuriuose yra kalbama apie netinkamą vaistų ir medicininių renginių vartojimą. Manau, kad jeigu mes vėl įtrauktume tokias nuostatas, tai jau būtų dubliavimas. Kalbant apie implantuojamus medicininius prietaisus, jau buvo paminėta, kad komisija siūlo pradėti teisės akto iniciatyvą vėliau šiais metais ir mes manome, kad būtent tai galėtų apimti tuos klausimus susijusius su medicininiais prietaisais, kurie yra implantuojami. Kalbant apie komunikavimą, komisija visiškai pritarė, kad labai svarbu yra perduoti informaciją visuomeniai. Mes tai jau paminėjome vienoje konstatuojamoje dalyje. Tai yra vienas iš svarbiausių rizikos valdymo komponentų. Mes manome, kad tokio komunikavimo koordinavimas e, turėtų būti viena iš rizikos valdymo priemonių pagal 11 straipsnį. Kalbant apie tarptautinį tarpvalstybinio ir tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, komisija pasiūlė specialų straipsnį, kuris tai numatytų. Mes nemanome, kad grėsmė sustoja prie valstybės sienos, tad reikia bendradarbiauti ir su trečiosiamis šalimis. Būtina koordinuoti savo veiksmus ir su PSO. Tačiau, kalbant apie tai, ar tos priemonės turėtų būti nuoseklios su PSO priemonėmis, komisijai reikėtų tai apsvarstyti, nes kartais PSO rekomendacijos gali nesutapti su kitomis ES politikos kryptimis, tokiamis kaip laisvas judėjimas ir vidaus rinka. Todėl mums norėtųsi tokios formuluotės, pagal kurią būtų teikiama, kad komisijos e, bendrijos priemonės turėtų atsižvelgti į PSO rekomendacijas, o nebūtinai sutapti su jomis. Kalbant apie tas nuostatas, kurios yra susijusios su e, sprendimo taikymo sritimi, antruoju straipsniu, komisija pritartų tokiam mechanizmui, kuris leistų valstybėms narėms išskirtinėmis aplinkybėmis veikti ne pagal sprendimą, pagal tuos mechanizmus, kurie yra numatyti tekste. Tai leistų pasinaudoti ir kitais teisės aktais išskirtinėmis aplinkybėmis. Tai e, būtų mechanizmas, kuris leistų naudotis e, skirtingomis priemonėmis ir mes manome, kad e, tai leistų išplėsti taikymo sritį. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl priemonių, kuriuos komisija numato pagal 12 straipsnį. Kaip jau buvo paminėta, teisinės pagrindas yra labai silpnas Vis dėlto mes manome, kad priemonių koordinavimas ir taip pat e, patarimai dėl kelionių visuomeniai nu, yra svarbus dalykai ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti su profesionalais ir informuoti visuomenę. Tai yra tokios priemonės, kurių gali būti įmamasi pagal 12 straipsnį. Mes manome, kad tai yra būtina saugumo priemonė. Na ir galiausiai dėl neįprastos padėties nustatymo. Čia pagrindinis dėmesys yra skiriamas pandeminiam gripui. Ir čia kalbama apie tokius, tokius e, vaistus, kurie įtraukia ir pandemijai skirtas vakcinas. Būtent dėl to formuluoti yra tokia. Ačiū. E, merci, j'ai le plaisir d'aborder la question. Dėkuoju. Man labai malonu kalbėti apie šio sprendimo e, taikymos ryties išplėtimą į jonizuojančios e, radiacijos įtraukimą. Aš manau, kad reikia išbraukti septintą konstatuojamąją dalį, o Kalbant apie teisinį pagrindą, kuris būtų taikomas šituo atveju, tai mes greitai gausime parlamento teisės tarnybos nuomonę oficialiai ir tuomet kitų institucijų atitinkamos tarnybos galės reaguoti į tai, o aš pabandysiu paaiškinti, kodėl komisijos pasiūlyme mes neįtraukėme jonizuojančios spinduliuotės įtaikymus rytį. Tad aš primenu, kad trečias skyrius apima šitos rizikos faktorius, 30 straipsnis būtent, kur kalbama apie e, sau, e, žmonių apsaugą nuo tokios spinduliuotės, 30, 31 straipsnis, taip pat specifinius aspektus. E, pateikia šitą temą ir 35 nuo 35 iki 38 straipsniai numato prievalės valstybėms narėms specifinės prievalės ir išimtinės galės komisijai šioje srityje. Tad visa tai yra numatyta išvestinės teisės priemonėse, teisinė, teisinis pagrindas yra 59 metų, paskutinė versija 96 metų, o šiandien mes kalbame apie peržiūrą ir konsolidavimą šitos direktyvos, o tai apima e, e, brandolinės avarijas ir kit, kit, kitas radiologinės avarijas valstybių narių e, ypatingų situacijų planai, tarp vyriausybinis bendradarbiavimas tarp valstybių narių bus tie aspektai, kurie bus įtraukti naujame pasiūlyme ir apie tai mes šiandien kalbame. Yra taip pat tarybos 87 metų Euratomo sprendimas dėl keitimosi informacija iškylus ypatingai situacijai Dėl brandolinės grėsmės tai yra veikianti e, sistema, skuri, kuri sistema. Ir kiekvienais metais vyksta tarptautiniai e, mokymai skirti e, šiam aspektui. Toliau e, dabar nekalbėsiu apie grėsmę maistui. Mes e, manome, kad e, būtų dubliavimasis, jeigu mes įtrauktume jonizuojančią spinduliuotę į taikymo sritį ir tai dubliuotųsi su 31 straipsniu ir taip pat šios rizikos neįtraukimas netrukdo tinkamai keistis informacija tarp visų suinteresuotų pusių e, komisijos e, viduje ir su valstybėmis narėmis. Dėkoju. Dėkoju komisijai. O dabar suteiksiu žodį Pasaulio sveikatos organizacijos atstovui. Sveikiname Jūs mūsų komitete. Skiriu jum penkias minutės. Tai nėra daug laiko, bet labai atsiprašau, nes mūsų darbo tvarkė šiandien labai temta. Be to noriu sudaryti galimybių kolegoms uh, pateikti klausimų ir atsakyti jūsų ir komisijos komentarus. Labą dieną, ponė pirmininkė. E, labą dieną, ponios ir ponai. Pabandysiu greitai apžvelgti situaciją, noriu pasakyti, kad ES ir jos užjūrio teritorijos nėra geografiškai izoliuotos ir įvairios priemonės, aišku, gali skirtis priklausomai nuo to, kokioje teritorijoje jos yra taikomos, kai kalbame apie ES. Europa tai yra tarptautinė kryškelė ne tik keleiviams, bet ir gyvūnų gabenimui maisto produktų gabenimui ir taip toliau. Šioje skaidrėje matote, kad Europos Sąjungoje dažnai vyksta masiniai renginiai. Matote e, nuotrauką ir žinote, kad netrukus Londone vyks olimpinės žaidynės. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, planetoje situacija gali keistis labai greitai. SARS turbūt visi prisimenate 2003 metais ir keleiviai gali m, mm, būti lygų pernešėjai. ES yra pažeidžiama daugeliu lygų, e, pavyzdžiui, poliomelitas 2010 metais buvo labai didelė poliomelito ekonom... didelis poliomelito prietru... protrukis. Ir kitos lygos irgi gali pasireikšti Europos Sąjungoje. Raudoniukė Europos Sąjungoje taip pat yra stebima ir praktiškai Europos Sąjunga eksportuoja raudoniukę į kitas šalis, pavyzdžiui, Šiaurės Ameriką, kur jau nebėra raudoniukės. Toliau e, lygos susijęs su maisto produktais, tai yra nuolat egzistuojanti rizika, Prancūzijos ir Vokietijos neseniai įvykiai tą parodė, ta rizika išliks. Toliau tarptautinės mm, sveikatos apsaugos taisyklės, tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, reikia pasakyti, kad šios taisyklės penktais metais buvo peržiūrėtos ir apima daugelį modernių e, koncepcijų. Komisija yra pateikusi atitinkamus pasiūlymus ir tai liečia ne tik pasienio kontrolę, bet ir kontrolę pačiose valstybėse, kad užkirstume kelią problemai iškart prie jos atsiradimo šaltinio. Tai susiję ne tik su užkrečiamomis lygomis, bet ir su kita rizika. Ir noriu pasakyti, kad tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, kurios yra teisiškai privalomos, e, taikomos ES, bet ir kitose e, šalise, kurios nėra ES narės, tai yra Andora, Vatikanas, Lichtensteinas, kurios yra prie ES sienų, kaimininė šalis, Lichtensteinas, Šveicarija. Taigi jos irgi laikosi tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklių. Kai kalbame apie tarp valstybinį bendradarbiavimą, tai pirmiausia susiję su įvykių, mm, reagavimu įvykius tarptautiniu mastu matote, <clears throat> iš ko tos taisyklės susideda. Kalbant apie visuomenės sveikatą, antra ir trečia dalis yra pakankamai naujos, nes e, kalba apie keitimąsi informaciją tarp valstybių narių e, visuomenės sveikatos rytyje, kai iškyla e, tarp valstybinės grėsmės sveikatai. E, Toliau kalbama apie priežiūrą. Visos valstybės turi turėti galimybę nustatyti, e, nustatyti įvairias grėsmės ir informuoti pasaulio sveikatos organizaciją. Ne visuomet tai yra labai baisios grėsmės, bet tai gali būti pačios įvairiausios grėsmės. E, pasaulio sveikatos organizacija gauna informaciją kiekvieną dieną, nors, aišku, nebūtinai E, tą kasdienį informaciją susijusi su didelėmis grėsmėmis. Kalbant apie informaciją ir galimas grėsmės, jos gali būti mm, įvairaus pobūdžio. E, valstybės turi informuoti PSO, PSO savo ruoštų informuoja kitas valstybės, valstybės gali kreiptis į PSO dėl techninės nuomonės, specialistų nuomonės. Uh, kai PSO e, e, PSO e, turi tikrinimo stebėsenos sistemas ir krizės atveju prašo, kad valstybė teiktų PSO informaciją, kai tokia krizė yra valstybėje ištisą parą. daugiau į smulkmenas nesileisiu, noriu tik pasakyti, kad visos ES valstybės narės turi nacionalinius kontakto, kontaktų punktus, būtent tarp valstybinio pobūdžio grėsmėms. Ir e, PSO turi atitinkamus m, kontaktų punktus. Taip pat noriu pasakyti, kad PSO vaidmuo yra labai svarbus ir ECDC e, užkrečiamų lygų priežiūros ir, ir kontrolės centras yra labai svarbus ir labai svarbu, kad visose valstybėse būtų kontaktiniai centrai, su kuriais būtų galima konst, m, mm, kontaktuoti. Toliau e, notifikavimo instrumentus matote skaidrėje. Mes turime epidemijos informacijos sistemą, e, kuri naudojama kasdien ir veikia panašiai kaip Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. PSO turi specialistų, ekspertų komitetą, ir galima atitinkamai reaguojant į situaciją įkurti skubaus reagavimo specialų komitetą. Yra regioniniai valstybių biurai. Matote, kiek yra valstybių partnerių uh, PSO uh, vyksta nuolatinis bendradarbiavimas Europos lygų prevencijos ir kontrolės centrų su EFSA, Europos maisto saugos agentūra. E, pirmininkas, e, dėkoju. Eikime toliau. Suteikime žodį dabar politinių frakcijų atstovams Kukovič, Makevan, Prodi. Tada pranešėjai suteiksim galimybę apibendrinti dvi minutės. Dėkoju pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Ačiū už naudingus patarimus ir pasiūlymus. Manau, kad galbūt kai kuriais atvejais taikymas rytis yra šiek tiek pernelyg praplečiama, tačiau turėtume atsiminti, kad viskas priklauso nuo pačios silpniausios grandies. Tai reiškia, kad mes turime vadovauti pasauliniai grandiniai, kai kalbame apie pasaulinę grėsmę sveikatai. Tačiau šiandien mums reikėtų skirti dar daugiau dėmesio naujoms priemonėms ir įgyvendinimui. Yra daugybė reglamentų ir direktyvų, kurios jau yra taikomos. Be abejo, ne visi teisės aktai yra geri. Aišku, kad labai blogai, kai tas informacijos perdavimas sukelia paniką. Kalbant apie Dabartinė situacija mes esame labai priklausomi nuo iš turizmo gaunamų pajamų. Jeigu mes blogai perdodame informaciją apie grėsmę sveikatai, tuomet kokia nors valstybė narė gali likti be turistų, o galbūt tos pajamos sudaro 10 procentų BVP. Tai reiškia, kad mes turime būti labai atsargus, kai perdodame informaciją apie tą situaciją, nes ta informacija gali sukelti uh, labai daug žalos. Aišku, mums reikia valdyti grėsmės, kurios kyla. Be to, reikia vadovautis paprastumo principu. Todėl manau, kad nebūtina įtraukti visko, ką tik tai galime sugalvoti, nes tuomet bus nebeaišku, kokie yra prioritetai. Noriu atkreipti dėmesį į dar kitą dalyką, į vakcinų prieinamumą. Mano nuomonė, vakcinos gali būti pigesnės, jeigu būtų perkamos kartu. Ačiū. Labai ačiū, Linda Makau, dvi minutės. Labai ačiū už pranešimą. Kalbant apie tarpvalstybinės grėsmės, yra svarbu ne kas ką padaro, o e, kaip skubiai tai padaro. Tad labai svarbu, jog būtų tinkamos procedūros ir kad būtų galima labai greitai sureaguoti. Kalbant apie farmakologinį budrumą, yra jau tam tikri mechanizmai, kurie leidžia greitai reaguoti. Taip, praeitįje ne visuomet jie buvo teisingai pritaikyti, tačiau tokie mechanizmai yra. Kalbant apie medicininius prietaisus, mes visi žinome, su kokiamis problemomis dėl jų susidurime ir be abejo, kad mums reikia geresnio koordinavimo šioje srityje. Tačiau tai, ką turime daryti, priklauso nuo pačios srities, tarkime, EFSA e, tvarko visas problemas susijusias su maisto saugo. Galbūt komisija galėtų mums paaiškinti, kokios yra tos grėsmės ir paaiškinti, kas yra už ką atsakingas, nes mechanizmas egzistuoja, tačiau ne visuomet yra aišku, kas už ką atsakingas. Taip pat e, norėčiau paklausti komisijos atstovo, kuris kalbėjo apie branduolinės problemas ir Euratomo sutartį. Euratomas galioja jau gerą laiką ir aš nesu tikra, kas būtų, jeigu E, įvyktų tokia katastrofa kaip Japonija ir reikėtų koordinuoti veiksmus. Kasgi nutiktų, jeigu tai būtų tarp valstybinė grėsmė? Ar jūsų sistema yra pakankamai gera, kad ji e, apsaugotų žmonės, kad jie nebe, nebejudėtų į kitą šalį? Ar e, lygų prevencijos ir kontrolės centras taip pat gali spręsti tokias problemas? Ar jūs esate visiškai tikri, kad jeigu tokia katastrofa kaip Japonijoje būtų tarp valstybinė, jūs galėtumėte pasinaudoti savo mechanizmu, nes man atrodo, kad tai yra biurokratinė struktūra. Nes kai situacija pasidaro labai sudėtinga, būtina, kad žmonės žinotų, ką jie turi daryti tokiu atveju. Labai ačiū, prodi, dvi minutės. Grazie, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai pasisakysiu dėl gripo epidemijų. Dėl gripo, kuris plinta įkvepiant uh, oro lašeliniu būdu. Tose vietose, kur yra daug uh, žmonių, ir ten būtent svarbiausia yra tinkamai stebėti padėtį, kaip kad ir e, sakė pasaulio sveikatos organizacijos e, atstovas. Kalbant apie tarp valstybinį plitimą lygų, problema yra užtikrinti tinkamą budrumą. Ir čia orlaiviai yra labai e, svarbus e, aspektas ir turi būti e, ypatingas dėmesys kreipiamas į lėktuvų ventiliacijos e, sistemą, nes e, tuomet gali būti užkrėsta labai daug e, keleivių ir tai jau yra įrodyta. Ir komunikacijos užkretimas tokiu atveju yra labai lengvas ir rizika labai smarkiai padidėja ir turime būtinai atkreipti į tai dėmesį, nes kalbant apie tarp valstybinį paklitimą, lėktuvas aišku yra labai svarbus vektorius, nors be jokios abejonės tai nereiškia, kad turime mažiau dėmesio kreipti į lygos plitimą šalies viduje. Aš manau, kad tai iš tikrųjų labai svarbus aspektas, į kurį turime atsižvelgti. Dėkuoju. Dabar žodis pranešėjui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Nors čia kalba sukasi ne tik tai apie sprendimą pasiūlymą, mes turime, aišku, sveikinti tą sprendimą, kuriame yra daug pozityvių aspektų, nes tai yra susiję su mūsų kasdieniniu gyvenimu ir su 500 milijonų europiečių gyvenimu. Tad e, iš pradžių, pateikdamas savo pastebėjimus ir atsakymus, e, norėčiau kolegams e, pasakyti ir taip pat reaguoti tai, ką sakė PSO atstovas bei Europos komisijos atstovas Ryan. Uh, Galiu pasakyti jiems, jog mes dedame daug pastangų ir e, žaliųjų šešėlinis pranešėjas e, taip pat prisėda prie to darbo ir aš e, noriu pasakyti, jog kai kurios valstybės narės vis dėl atsisako imtis tokių priemonių, kurios darytų poveikį nacionaliniam suverenitetui jų. Ir dėl to pirmininkaujantį Daniją siekė kompromiso šiuo aspektu taryboje, galvodama apie dokumento prieimimą 13 metais. Birželio 22 dieną sveikatos apsaugos ministrai susitiko ir išnagrinėjo šį sprendimo projektą. Ir aišku, mes matom, kad dar reikės tam tikros pažangos ir reikės dar užtikrinti, kad valstybės narės geriau atsižvelgtų į tuos aspektus ir kad jų požiūris būtų mažiau e, e, mažiau remtųsi valstybės interesais, bet būtų platesnio pobūdžio. Ir mes turim galvoti apie teisė, kurios interesą taip pat. Mes turime būti kaip įmanoma vieningesni spręsdami šitos klausimus, nes čia gali iškilti tam tikrų susidarimų su taryba. Ir turim galvoti taip pat apie vėlesnį etapą, kuomet tos nuostatos bus įgyvendinamos. Toliau kitas e, aspektas, kalbant apie netinkamai naudojamus vaistus. Aš e, Manau, kad šiame sprendime turi būti apie tai kalbama, kaip sakė Linda McKeven, mediator skandalas vis dėlto buvo toks dalykas, kuris tos problemos iš pradžių buvo nepastebėtos laiku. Ir dabar turėdamas omeny tai, ką sakė Linda, farmako budrumas, farmakologinis budrumas turi būti ta priemonė, kuri kuri turi galinti spręsti tokio pobūdžio problemas ir užtikrinti, kad nebepraslys šitos problemos nepastebėtos. Todėl Todėl aš manau, kad šitie dalykai turi būti sprendimo tekste. Kaip sakė Džo Ryan, Europos komisija ar pateiks savo pasiūlymą. Aš kol kas nesu su juo susipažinęs, todėl aš manau, kad mes kaip teisėkuros institucija e, pirmiai nagrinėjame e, šiuos dalykus. Ir dabar kalbam apie šį sprendimą. Ir aš manau, kad šiame kontekste turime kalbėti apie medicininius prietaisus ir paskui kartu priimsime sprendimą be kita ko ir dėl direktyvos. Trečias aspektas. Taikymas rytis. Ar, ar reikia įtraukti radiologinius e, ir e, brandolinius e, radiologinės ir brandolinės avarijas, katastrofas bei jonizuojančią spinduliuotę. Aš manau, kad e, mes užtikrinam papildomą bendradarbiavimą ir keitimas informaciją ir išeinam už ribų tos sistemos, kuri, kuri egzistavo iki tol pagal Euratomo teisės aktą, kaip sakė Linda McKeven savo pasisakymę. Mes e, dabar vertinam situaciją ir galvojam, kur reikėtų tam tikrų saugiklių. Uh, kad e, Euratomo sistema aišku numatyta darbuotojų apsaugai visų pirma. Būtent tų žmonių apsaugai, e, kurie dirba brandolinėse jėgainėse, brandolinėse objektuose. Tačiau turim numatyti tokias priemonės, kurios apimtų visus gyventojus. Ir aš manau, kad e, sprendimo projekte taip pat turi būti apie tai kalbama. Ir baigdamas aš pasakysiu, jog iki rugsėjo 17 dienos, iki datos, kuomet reikia pateikti e, pakeitimus, aš manau, su šešėliniais pranešėjais mes e, pasieksim sutarimą ir galėsim tuomet pateikti dokumentą komitetui su tam tikrais e, pakeitimais ir labai svarbu, kad galėtume pasiekti tarpusavėje kompromiso šitais klausimais, remdamėsi bendrais interesais. Aišku, mes ir toliau plėtosim ne tiek diskusijas, kiek dialogą su John Ryan ir apskritai su Europos komisija. Dėkuoju ponui Panijo. Manau, kad jūsų pasiūlytas požiūris yra tinkamas. Rugsėjo 17 diena yra pakeitimų pateikimo galutinis terminas. Komitete. Komitete bus balsuojama spalio 10 dieną dėl šio dokumento, o plenarime posėdėje per e, lapkričio sesiją. Dėkoju visiems, turiu atsiprašyti jūsų, kad turime taip greitai dirbti, bet antraip nes, nespėtume užbaigti visus savo darbo atvarkės. Dabar kitas darbo atvarkės e, punktas - pavojingų preparatų klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas. Pranešėja Rita Korhola. Būtent jai ir suteikiu iš karto žodį. Dėkui, ponė pirmininkė. E, pavojingų preparatų direktyvos nauja redakcija yra sudėtingas darbas, bet apskritai šis darbas, išdėstymas nauja reakcija, yra susijęs su Lisabonos sutartimi ir su komisijos įgaliojimais, kurie suteikiami per deleguotus ir gyvendinimo aktus. Tai yra šios direktyvos tikslas suderinti šią direktyvą su naujaja Lisabonos sutartimi. Direktyva dėl pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo e, sieks užtikrinti teisinį nuoseklumą vykstant uh, reformai, dėl, e, kuri prasidėjo patvirtinus REACH reglamentą. E, šioje direktyvoje kalbama apie pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą, o preparatai tai yra iš dviejų arba daugiau medžiagų sudaryti mišiniai arba tirpalai. palai Ir dabartinės direktyvos nuostatos lieka galioti iki 2015 m. birželio 1 dienos, o į rinką jau patekti mišiniai gali ir toliau būti tiekiami pagal direktyvą dėl pavojingų preparatų iki 2017 m. birželio 1 dienos. Taigi mes dabar kalbame apie naują mm, direktyvos išdėstymą, naują redakciją. Kaip pranešėja, Aš nesiūliau jokių pakeitimų pranešimui dėl paprastos priežasties, nes direktyvos esmės mes nekeičiame. Nes tie pakeitimai, kurie yra daromi, yra pirmiausia susiję su procedūriniais aspektais. Ir dėl to, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis. Be to dar bus e, įrašyta nedidelių m, mm, tokių pasiūlymų, tai kaip ir konfidencialumo užtikrinimo nuostatos. Ir bus bandoma e, atlikti kitus procedūrinius pakeitimus bet kaip jau minėjau, direktyvos esmė turinys nėra keičiamas. Ir aš savo pranešime paminėjau tuos straipsnius, kuriuose bus pakeitimai, bet pati daugiau ką nors siūlyti nekeičiu. Komisija taip pat pasiūlė, kad direktyvos esmės nelies, kol neįsigalios 15 metais nauji teisės aktai. Ir kol kas dar nekalbame apie deleguotusius aktus susijusius su šia direktyva. Gerbiami kolegos, norėčiau sulaukti jūsų nuomonių ir komentarų, bet iš tiesų e, iš kitos pusės galiu pasakyti, kad kadangi situacija labai aiški, tai tų komentarų ir klausimų neturėtų būti daug. E, dėkui. Noriu padėkoti pranešėjai pritariu jos pozicijai, nėra jokio reikalo keisti komisijos pasiūlymą, nes čia kalbame tik tai apie techninius kodifikavimo aspektus ir uh, suderinimą su Lisabonos sutartimi. Tai yra grinai techniniai dalykai, kurie yra svarbus, bet kurie neliečia direktyvos turinio. komisija yra pateikusi e, pasiūlymą dėl deleguotojų aktų ir pritarėme pranešėjai. Kitas, kita kalbėtoja, ponė Sartuazi, dėkui, ponė pirmininkė. Kaip jau minėjo pranešėja, tai yra techninis dalykas, bet norėčiau vieną dalyką paminėti, tai siejasi su parlamento teisė pagal seną komitologijos procedūrą parlamentas kovojo už tai ir pasiekė, kad reagavimo laikas būtų tinkamesnis parlamentui. Tai yra reagavimo laikas buvo prailgintas iki dviejų plus dar dviejų mėnesių. O dabar komisija siūlo tą reagavimo laiką sutrumpinti iki dviejų plus vienas mėnesio. nes ta 2 plus 2 taisyklė, kurią seniau parlamentas buvo išsikovojęs, e, komisijos dabar, komisija dabar nori tą taisyklę pakeisti, o mes norėtume, e, aš manyčiau, kad mes turėtume išlaikyti tą 2 plus 2 taisyklę, kai ši direktyva bus atitinkamai pakeista pagal naują sistemą. Dėkoju. Dabar žodis komisijai. Ar komisija turėtų ką pasakyti? Dėkui. Aš esu komisijos atstovas, dirbantis su šią direktyvą ir jos išdėstymų nauja redakcija. Dėkoju už puikų pranešimą, puikų situacijos pristatymą. Pasižymėjau uh, kolegės komentarą dėl 2 plus 2 laikotarpio. Noriu pasakyti, kad šis pasiūlymas siejamas su kitais horizontaliais teisės aktais e, įmonių generalinio direktorato darbe ir noriu pasakyti, e, kad reagavimo laikas e, yra e, siekiamas e, nustaty, siekiama, kad reagavimo laikas būtų vienodas visose horizontaliuose pasiūlymuose. Nors iš kitos pusės reikia pasakyti, kad DG Enterprise įmonių generalinis direktoratas siūlo panašius sprendimus ir kitiem horizontaliem teisės aktam, bet aišku, kad teisėkuros institucijos pačios galiausia nuspręs. Bet kadangi čia mes kalbama apie kodiki, kodifikavimą ir tik tai techninių dalykų pakeitimą. Ir įmonių generalinis direktoratas mūsų užtikrino, kad kadangi šis aktas lieka galioti iki 15 metų, e, galių delegavimas nebus naudojamas. Jis tik yra numatytas, bet realiai nebus įgyvendintas. Iki 15 metų tiesiog mm, išdėstant naują redakciją reikia e, tą delegavimo galimybę numatyti. Taigi tas kodifikavimas yra toksai aiškus ir e, nenorime keisti reagavimo laikotarpio, nes priešingų atvejų taryba tada galėtų e, pradėti e, kištis ir į kitas šios direktyvos rytis, o mes nenorime e, kaip nors keisti šios direktyvos turinio, nes jei pasiūlysite kokiu nors pakeitimu, tai tada visą tai gali uh, sėtis su būtinybė keisti atitinkamai ir kitus teisės aktus. Labai ačiū, nežinau, ar pranešėja norėtų dar ką nors pridurti. Šios diskusijos tikrai naudingos. Nedaug ką liko pasakyti. Tikiuosi, kad tai, ką išsakė ponia Hasi, e, bus atsakyta teisės tarnybos ir kad mes galėsime toliau sėkmingai dirbti. Komisija pasakė tai, kas buvo būtina ir labai aiškiai atsakė. Tad aš esu patenkinta tokiu rezultatu. Ačiū. Visuomet smagu, kai visi yra patenkinti. Pranešėja patenkinta rezultatais tiesiog puiku. Dabar pakeitimai. Juos reikia pateikti iki Liepos 12 dienos vidurdienio. Tuomet aplinkos komitetas balsuos spalio 10 dieną ir toliau bus svarstoma plenarinėje sesijoje gruodžio mėnesį. Ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijoje, o dabar galime prieiti prie kito punkto darbo tvarkėje, tai yra 14 punktas energetikos veiksmų planas iki 2050 metų energija ateičiai. Perdodu žodį Jums. E, Poslėdis. Labai ačiū. Mes kalbame apie dokumentą, kuris buvo parengtas per ilgą laiką. Prireikė labai daug laiko, kai mes pradėjome diskusijas apie klimato kaitą prieš dviejus metus. Tuomet mes kalbėjome ir apie ataskaitą ir mąstėme apie veiksmų planą iki 2050 metų. Dabar mes turime dokumentą, kuris kalba apie energijos plėtrą. Ir mes siekiame, kad CO2 emisijų kiekis būtų kur kas mažesnis. Komisija numatė kelis scenarijus, kurie yra kaip pagrindas diskusijoms. Tie scenarijai yra labai ambicingi, netgi sakyčiau revoliuciniai, kaip kai kurie teigia. Noriu paminėti, kad juose yra numatoma, jog energija turėtų būti e, vartojama kur kas taupiau. Siekiama, kad e, pirminis energijos naudojimas sumažėtų 32 procentais. Taip pat e, tikimasi, kad bus naudojama daugiau atsinaunančių energijos šaltinių. galutinis suvartojimas turėtų pasiekti netgi 74 procentus. Taip pat yra numatomas didesnis elektros energijos naudojimas ir taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas turėtų didėti. Priklausomumas nuo importo turėtų sumažėti iki iki 35 procentų. Dabar tas priklausomumas yra kur kas didesnis. Komisija taip pat siūlo kai kurius svarbius pokyčius, kurie turi būti įgyvendinti, jeigu norime sumažinti CO2 emisijų kiekį. Visų pirma, yra svarbu suprasti, kokie yra nusistatyti tikslai iki 2020 metų. Yra svarbu įgyvendinti planą kuris siekia padidinti energijos efektyvumą ir taip pat yra veiksmų planas dėl atsinaujinančių energijos išteklių. Taip pat vyksta ir technologinių naujovių tyrimai. Kitas dalykas yra labai veiksminga energijos rinka. Taryba priėmė sprendimą, kad 2014 metais tai turėtų pradėti veikti. Komisija taip pat e, savo komunikate numatė, kad e, tarptautinis susitarimas e, dėl klimato kaitos turėtų būti priimtas ir siūlo sustiprinti ES veiksmus šioje srityje. Tai tiek apie šį dokumentą. Kai aš e, rengiau savo nuomonę, susidūriau su keliomis problemomis. Taip yra todėl, kad e, man nepavyko e, gauti daug skaičių, daug domenų. Dažnai mes ginčiamės dėl envi galių ir aš atsižvelgiu į tą faktą, kad mes esame atsakingi už visuomenės sveikatą, už klimato kaitą Ir mes taip pat diskutavome apie 2020 ataskaitą ir mes, Envi komitetas, esame atsakingi už ekologiškų darbo vietų kūrimą, už ekologiškas technologijas ir panašiai. Kai aš rengiau savo nuomonę, aš norėjau kad veiksmų planas iki 2050 metų neliktų vien norų sąrašo. Norėjau, kad mes pabrėžtume ir nustatytume tuos dalykus, kurie iš tikrųjų prisidės prie CO2 emisijų sumažinimo iki 2020 metų. Labai svarbu, kad mes nusistatytume aiškius prioritetus ir kad sistema būtų paprastesnė negu ta, kuri yra dabar. Dabartinė sistema yra pernelyg sudėtinga, yra per daug reguliuojama. Todėl investuotojai nėra skatinami tinkamai. Mums reikėtų turėti labai aiškius mechanizmus ir labai aiškius tikslus. Noriu paminėti Horizontas 2020 programą ir prekybos taršos leidimai sistemą. Pagal šią sistemą mes susidartume su mažiau problemų, jeigu nusistatytume bendrą tikslą, o ne kelis skirtingus tikslus. Mano pasiūlyme yra teigiama štai kas. Europos Sąjungoje mes turėtume būti pasiruošę įvairiems ateities scenarijams. Aš esu šiek tiek nusivylusi, kad mūsų scenarijai numato tarptautinius veiksmus. Jeigu, tarkime, yra vėluojama įgyvendinti tarptautinį susitarimą, ar tai reiškia, kad mes taip pat turėsime nevykdyti šio veiksmų plano? Aš manau, kad reikia numatyti kelis scenarius ir ne visi jie turėtų priklausyti nuo tarptautinių susitarimų. Taip pat mums reikia kreipti dėmesį į investuotojams palankios aplinkos kūrimą. Turėtume viską supaprastinti. Aš taip pat siūlau nusistatyti vieną bendrą tikslą. Tikslą iki 2030 metų susijusį su CO2 emisijų mažinimu. Manau, kad taip mes pasiektume didesnio skaidrumo ir būtume nepriklausomi nuo technologijų. Mums nereikėtų tuomet atsižvelgti į technologijų poveikį, nes realybėje jį įvertinti yra labai sudėtinga. Be to, Aš ketinu pristatyti tam tikrus pakeitimus, jų nebus labai daug, nes noriu, kad nuomonė būtų aiški. Vienas iš pakeitimų yra susijęs su anglės, su emisijų nutekėjimu. Manau, kad reikėtų numatyti skirtingus ramščius. Noriu pridėti, kad kalbant apie mažai e, CO2 išmetančias e, technologijas, reikia bendradarbiauti ir su pilietinė visuomenė. Taip pat e, reikia pasinaudoti ir skirtingais energijos šaltiniais. Žinau, kad yra komitetas, kuris yra atsakingas už tuos dalykus, tačiau mūsų komitete jie taip pat dažnai yra svarstomi. Tad galbūt mums vertėtų tuos aspektus įtraukti į šį dokumentą. Reikėtų atsižvelgti į įvairios energijos naudojimą ir tai jau yra valstybių narių kompetencija. Be abejo, aš atsižvelgsiu ir į jūsų nuomonės, kurias išgirsiu šiandien. Norėčiau užduoti klausimą, ar galėčiau užduoti klausimą Europos komisijai? Ar yra atstovas iš Europos komisijos? Taigi klausimas. Kalbant apie tarptautinį komponentą, norėčiau žinoti, ar Europos komisija pasiūlė, kad Europos Sąjunga prisijungtų prie e, mažo CO2 e, kiekio ekonomikos, jei tik būtų priimtas tarptautinis susitarimas. Ar reikia ES veiksmų, net jeigu jie yra e, vienbalsiški, vienpusiški? Kągi Europos komisija siūlo, kokia kryptimi turėtų eiti ES, jeigu nebus e, priimtas tarptautinis susitarimas, atsižvelgiant į tai, kad mes turime tik tokius scenarius, kurie numato, kad tas tarptautinis susitarimas bus priimtas. Galbūt galėtumėte daugiau paaiškinti apie tai, kad reikėtų imtis pasaulinių veiksmų siekiant kovoti su klimato kaita. Kokios valstybės turėtų imtis šių veiksmų, kokie yra įsipareigojimai ir kada reikėtų pradėti mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų uh, mažinimą. Ačiū pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už suteiktą informaciją. Žinau, kad jūs aktyviai veikiate abiejose komitetuose ir puikiai išmanote šią sritį. Taip pat žinau, kad pranešėja turi tik kelius skaičius ir taip pat girdėjome, kokie yra siūlomi pakeitimai. Veiksmų planas e, iki 2020 metų yra pati pagrindinė politika, iki 2050 yra pati, pati pagrindinė politika. Manau, kad energetikos sektorius yra nepaprastai svarbus, ne tik transporto sektorius, kai mes kalbame apie šiltame efektą sukeliančių dujų emisijas. Todėl mums reikia tokio veiksmų plano ir būtina jam skirti daug dėmesio. Dėl 5, 6 ir 7 pakeitimo man atrodo, kad viskas gerai. Dėl 2, 3 ir 4 punkto aš norėčiau užduoti šiek tiek klausimų. Dėl 5 punkto jūs esate teisi, sakydama, kad mums reikia tinkamų priemonių, kurios įtrauktų ir energetikos sektorių pereimo laikotarpiu, e, pereinant nuo didelių emisijų iki emisijų nebuvimo ir be abejo, kad e, prekyba taršos leidimais yra vienas viena iš labai svarbių priemonių. Kalbant apie rinkos paramos mechanizmus, mes neturime kol kas CO2 mokesčio, tačiau vyksta diskusijos apie tai. Kalbant apie prekybą taršos leidimais, mes turime prisiminti, kad dar yra 60 procentų emisijų, kurios yra, e, dėl kurių nėra sprendimo. ES reikėtų imtis lyderės pozicijos šiuo atveju, nes mes e, tyrime įvairias naujas technologijas ir be abejo tyrimai mums labai padės. Norime sukurti tokias technologijas, kurios leis mums prasiveršti įvairiuose sektoriuose. Be to, mums reikia išspręsti ir transporto sektoriaus e, problemas. Mes e, turime baltąją knygą reglamentuojančią šią sritį ir ji be abejo yra labai reikalinga. E, aš nesu tikras, ar vienintelis sprendimas yra elektroniniai automobiliai. Manau, kad reikia ieškoti ir kito sprendimo. Žinau, kad jūs kalbate septintame punkte apie e, elektros tinklą. Na, o dabar dėl trečio ir ketvi, antro, trečio ir ketvirto punktų. Dėl antrojo punkto aš šiek tiek abejoju. Žinau, kad jūs prašėte komisijos daugiau paaiškinimų. Nežinau, man atrodo, kad šiuo atveju kalbame apie priklausomumą. Manau, kad po truputį mums reikia imtis kažkokių kitų veiksmų. Pažiūrėkite, kas nutiko su Rijo. Dėl žmonių skaičiaus ir e, dėl energijos poreikio. Pasaulis iš tikrųjų žiūri Europą ir tikisi, kad ji imsis lyderės rolės. Nemanau, kad reikia laukti, kol kažkas kitas imsis veiksmų. Mes, kaip aplinkos komitetas, turėtume paprašyti komisijos pateikti pasiūlymą ir paklausti, kągi mums reikėtų daryti, jeigu kitos pasaulio valstybės nesims jokių veiksmų ir jeigu susitarimai nebus priimti, mums reikėtų mąstyti savo galvą. Dėl trečiojo straipsnio energijos pereimas. Ar mes galime kalbėti apie per didelį reglamentavimą, kągi mes norime pasakyti tuo? Dažnai e, mes kaltiname biurokratiją ir taip toliau. Tačiau aš manau, kad labai svarbu nusistatyti aiškius tikslus, e, taip pat e, numatyti, kokia yra energetikos sektoriaus rolė ir taip toliau. Aš nemanau, kad reglamentavimas yra per didelis. Dėl ketvirtojo straipsnio jūs kalbėjote apie bendrą tikslą. Dabar mes turime tris tikslus iki 2000. 20. E, mes turime nusistatę tikslus 20-20-20 ir 30-30-30 ir aš iš tikrųjų norėčiau kalbėti apie 30-40 ir 50 procentų 30 procentų energijos taupimas, 40 procentų CO2 emisijų sumažinimas ir 50 procentų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo padidinimas. Tad nesu tikras, ką jūs turite omenyje, sakydama bendras tikslas. Aš matau, kad tie tikslai yra trys ir mums būtina kalbėti apie visus juos. Na ir paskutinis komentaras. Veiksmų planas yra scenarių numatymas. Mums reikia labai aiškiai suvokti, ko mes norime pasiekti. Mes turime ir brandolinę energiją, ir kitus energijos išteklius, kurie yra atsinaujinantis. Tad mums kilo klausimų dėl šių skirtingų energijos šaltinių. Tarkime, kalbant apie brandulinę energiją, mes matome, kad e, kai kurios šalys e, plečia šį sektorių, bet kai kurios e, mažina šios energijos naudojimą. Manau, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai yra alternatyva ir būtent apie tai aš kalbėsiu su savo politinė grupė. Ačiū. Uh, dėkoju pranešėjai už nuomonės pateikimą. Iš tiesų, tikiuosi, kaip ir anksčiau, kad mums pavyks tą nuomonę sustiprinti, padaryti ją stipresnę. Manau, kad pakeitimai eina tą linkmę. Pirmiausia, kaip ir kiti, norėčiau pabrėžti to kelio gairių svarbą ir energetikos sistemos svarbą. Ir jei pasižiūrėsime į tai, kokia dabar sistema yra Europos Sąjungoje, tai jei mes tos sistemos nepakeisime, tai mes per daug, per daug turėsime emisijų. Mums tai bus blogai kaip ir kitiems ir taip pat neišvengsime energetikos priklausomumo. Ir norėčiau pasakyti, kad 11 metais ES importavo energijos už 573 milijardus eurų. Tai yra ir anglis, ir nafta, ir dujos. Taigi mes labai daug lėšų kiekvienais metais mokam Rusijai ir artimiesiems rytams už tai, kad esame nuo jų priklausomi ir nuo anglės, ir nuo dujų, ir nuo naftos. Ir tai reiškia nemažai prarastų darbo vietų ES ir lėšų išplaukimą, išėjimą iš ES. Taigi mums reikia orientuotis į mažai CO2 generuojančią ekonomiką. Dėl to tos kelio gairės yra labai svarbios O komisija e, siūlo tokius labai švelnius, neambicingus scenarijus, kai kalbame apie atsinaujinančio kūro naudojimą. Mes 50 metais, 2050 metais galėtume naudoti 100 procentų biokūro. o kitose sritise irgi, manau, komisijos pasiūlymai galėtų būti ambicingesni, bet jie, komisija net apskritai apie tokius scenarius nesvarsto. Nes kai rengiam scenarijų, paprastai numatom visas įmanomas alternatyvas ir pasirenkame tai, kas mums labiausiai tinka, bet komisija, kaip jau minėjau, mane labai nuvilia, nes komisijos scenarijai nėra ambicingi Kita komisijos kritika yra tai, kad komisija nederina įvairių galimybių arba tik e, atsinaujinanti energetika arba tik energetikos efektyvumo didinimas, bet kodėl mes negalime derinti įvairių galimybių. E, net vaikas sugalvotų, kad galima ko gero derinti didelį E, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir siekti kuo didesnio energijos efektyvumo. Nežinau, kodėl komisija taip nepadarė, ar neturėjo pakankamai laiko tokioms alternatyvoms pateikti. Taigi mes norėtume, <clears throat> kad nuomonė būtų stipresnė ir šioje srityje. Toliau, diskusijos dėl tikslų. esu žaliosios partijos atstovas ir žinau, kad manim nepasitikima, bet čia pacituosiu e, kitas organizacijas, Tatena, pavyzdžiui, kuri nėra labai žalia organizacija, bet kai Tatena rengia atlikto darbo ataskaitą, jinai sakė, kad anglės naudojimą turi e, mažinti politik, e, e, atitinkamą energetikos politiką. siejama su kitomis politikos alternatyvomis, tai yra su energetikos efektyvumo siekiu, su atitinkamomis technologijomis, kurios numatytų ilgalaikį dekarbonizavimą, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Ir dėl to nepritarčiau tokiam nuomonės teiginiam, kai mes orientuojamės tik į vieną tikslą, o nesiekėme sieti įvairias galimybės siekdami savo tikslų. Ir tikiuosi, kad e, padirbėsiu kartu su Kaulainen ir mes sustiprinsime šią nuomonę. Much, Vicky Ford. Dėkui, toliau Vicky Ford. Dėkoju. Ko gero kalbu šiame komitete pirmą kartą nuo to, kai tapau šio komiteto nare, įtrė komitete praleidžiu daug laiko, kur nagrinėjau horizontos 2020 programą. ir ek ekonomikos reikalų komitete taip pat dirbu pakankamai daug. O kalbant apie dekarbonizavimą ir energetikos saugumo, saugumo apsirūpinimo energiją, užtikrinimą, noriu pasakyti, kad pranešėja labai teisingai paminėjo reikalingas investicijas šioje srityje tiek iš privataus, tiek iš valstybinio sektorio. Kai kurie kolegos minėjo ir Horizontas 2020 programą ir tuos aspektus, kurie orientuojasi į švarę ir efektyvę energetiką, bet kai kalbame apie atsinaujinančius šaltinius, tai čia iškyla energijos kaupimo, saugojimo problema, energetikos efektyvumo, santykiai tarp vartotojų, tiekėjų ir naudotojų. Taip pat turėtume neužmiršti brandolinių tyrimų, alternatyvaus kūro, kuris galėtų pakeisti, nukreipti kitą linkmę diskusijas e, dėl biokūro e, anglės sugaudimo technologijos. Viso to turime neužmiršti. O kad turėtume pakankamą investicijų, inovacijas ir infrastruktūrą, tai reikia, kad ekonomika auktų, būtų naujos darbo vietos, išliktų konkurencingumas, kad spręstume problemas susijusias su anglės nutekėjimu, carbon leakage. Mes visi esame globalios visuotinės ekonomikos dalis ir turime išlaikyti savo pasaulinį konkurencingumą. Buvo klausima, kas atsitiks, jei kitos pasaulio šalis nejudės tą pačią linkmę kaip ir mes. Formuluotė ir, ir nuomonės teiginiai dėl reglamentavimo mažinimo svarbus ne tik investuotojams. bet turi būti reglamentuojamos ilgalaikės investicijos, pavyzdžiui, kaip pensijų fondai ir kiti panašus dalykai. Bet ar nėra taip, kad kai kurie, mm, kai kuris toks reglamentavimas mm, kaip ir nuveda investuotojus nuo investicijų energetikos sektorių, atbaido juos nuo investicijų į energetikos sektorių, o mums labai svarbu užtikrinti ir privatų, ir valstybinį e, investavimą energetikos sektoriuje, o būtent nuo politikų priklauso, ar investuotojai jaus tą ilgalaikį politinį stabilumą, kuris būtų mm, paskata jiems investuoti į energetiką. Puiku. Tuomet tuo ir baigiame šešėlinių pranešėjų pasisakymus. Ir dabar pereiname prie kitų kolegų, kurie paprašė žodžio. Šeši kolegos paprašė žodžio, siūlau visiems apsiriboti pusantros minutės kalbėjimo laiku. Komisijos atstovai taip pat e, gavo klausimų, pranešėja taip pat norės turbūt reaguoti. Uh, Šie kolegos. Harsch haben sich gemeldet. Und damit will ich die Rednerliste schließen und wir starten mit Vittorio Prodi. Toks sąrašas kalbėtojų pradedame nuo Vittorio Prodi. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju taip pat ir Romanai už e, parengiamai puikiai atliktą darbą. Aš e, visiškai pritariu planui iki 2050 metų. Tik tai esu nustebęs, kad e, prieš tai parengtos dalis e, nebuvo dabar pakeistos siekiant jas pakoreguoti ir e, galvojant apie 2050 metų tikslus. Taigi lieka tam tikras, tarytum, uh, tam tikro gaidaraščio prieskonis burnoje, o ne, o ne politinio dokumento. Ir tai vis dėlto. Vis dėlto čia kalba sukasi apie labai svarbą ES tikslą ir mes turime daryti pažangą infrastruktūrų srityje ir ne tik tai energetikos e, srityje, bet ir kitur, kadangi mes turime apskaitinti apskritai e, sumažinti tų struktūrų skaičių, kurios e, kaupia energijos e, šaltinus ir taip pat turim galvoti apie investicijas, nes ir tai turime daryti jau dabar, nes jeigu norime konkrečiai pradėti veikti 2050 metų tikslų labai, tai turime pradėti jau dabar. Jo labiau, kad e, dabar iškyla įvairių ekonominių sunkumų, o tai gali, gali būti kaip tik tas pretekstas dabar atgaivinti mūsų ekonomiką. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kadangi neturiu daug laiko, kalbėsiu labai trumpai. Visų pirma, Aš manau, kad e, kai kurie makroekonominiai rodikliai, kuriais e, remiasi šis planas, yra visiškai nerealūs. Pavyzdžiui, prie, priede 14 puslapyje antra lentelė. Ekonomikos augimas, sakoma, bus 1,7 e, procentų vidutiniškai per metus iki 50 metų per 14 metų laikotarpį. Tuo tarpu barelio kaina 125 doleriai už balerį pagal 2008 metų dolerių kursą. Tai visiškai nerealu. Yra ir kitų makroekonominių rodiklių, kurie rodo, kad e, tas pagrindas, kuriuo remiamės, tikrai nėra tinkamas. Kita vertus, savokos susijusių su energetika, tos savokos, kurios yra čia vartojamos. Ir man labai gaila, aš sakau tai komisijai. Beje, čia ir trūksta kai kurių savokų, bet e, tai yra susiję su bareliu ar su ekonominė e, realybė. Noriu paklausti jūsų, koks bus, na, kada bus naftos pikas jūsų nuomonė ir kokios bus uh, naftos krizė kada bus ir kokios bus jos pasiekmes. Toliau, kuomet kalbam apie energetiką, energetinę politiką, tai e, kalbėtojas kalba neįsijungęs mikrofoną. Dėkuoju, aš sakiau kolegos, kad e, Jūsų kalbėjimo laikas ribotas pusantros minutės laiku. Visi kolegos nori pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegai Romanai Jordan, kuri e, pateikė santrauką apie energetikos. E, tikslus iki 2050 metų ir apie tai, kaip bus e, mažinamas e, CO2 išmetimas. Čia kalbama apie naują energetikos modelį, kuris remtis atsinaujinančią energijos struktūrą bei išmaniosiomis struktūromis tam, kad būtų sumažintas poveikis aplinkai ir kad e, Europos pramonė galėtų būti konkurencinga, taip pat užtikrinant. Aš e, manau, kad 2040 30, 40, 50 metais turi būti elgimasi taip, kad būtų labai aiškus signalas duodamas e, privačioms investicijoms. Aš e, esu kai ką pasižymėjęs dėl energetikos uh, buketo, taip pat dėl e, skalūnų dujų. Mano frakcijoje daug diskutuojama apie tai. Aš manau, kad e, tai turės e, rimtų pasiekmių gavybos pramoniai ir vandens ištekliams. Dėkoju, tai yra tik nuomonė, bet jinai yra labai kruopščiai parengta ir iš tiesų jinai turėtų atspindėti mūsų interesus. Mums reiktų bendradarbiauti rengiant tokias nuomonės su ITRE, pramonės ir energetikos komitetu. Aš iš tiesų pritariu tam siekiui, kad reiktų e, rasti pakankamai investicijų energetikos e, pertvarkymui. Turime atitinkamai peržiūrėti teisės aktus ir planus nacionalinių lygmenių. Turime aiškiai susitelkti ties Europos prioritetais. Kalbant apie mano šalį, mes statome uh, 600 MW anglies elektrinę, anglimi kūrenamą elektrinę. Ta projektą finansuoja Europos investicijų bankas, kai kurie orientuojasi į saulės baterijas, o mes vis tebe statome anglimi kūrenamas elektrinės. Turėtume peržiūrėti tokius projektus ir iš tiesų klausti savęs, ar tai siejasi su mūsų strateginiais tikslais. Pete Liza. Dėkuoju. Pirmininkė, dėkuoju ir manai. Pirmasis e, klausimas, ir tai yra tam tikra atsvara Deivis pranešimui. Kalbama apie planą iki 2050 metų, apie žemą CO2 išmetalų lygį, kalbama apie bendradarbiavimą su ITRE komitetu. Ar yra kokia nors e, ITRE komiteto reakcija? Uh, jog sutartyje yra galbūt tam tikrų e, prievalių, nes ES turi skatinti energetinį efektyvumą ir atsinaujančių energijos šaltinių naudojimą. Ir turime dabar aiškintis, ar sutartis apima šitos dalykus, juk viskas nesibaigs 2020 metais. Tie skaičiai kurie čia yra minimi, nebūtinai yra realūs, realistiniai, nes vargu ar tikrai tokia dalis teks atsinaujinančios energijos šaltinėms. Kalbant apie ilgalaikius tikslus, tai mes turime juos fiksuoti energetikos efektyvumo srityje ir turime Taip pat galbūt numatyti šiek tiek mažiau negu 50 procentų šitai sričiai ir galvoti apie vartotoją. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju Romanai už pranešimą. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė kolega. Ivas taip pat priminė čia tam, tam tikrų e, nesklandumų ir kai kurie dalykai iš, tuk, iš tikrųjų nėra prasmingi. Tai, kas pasakyta, pavyzdžiui, apie skalūnų dujas arba apie dujas, kurios importuojamas iš e, Rusijos, čia yra neatsižvelgiama į tvarumą. Ir, ir, ir kita vertus, antrasis pastebėjimas dėl energetikos veiksmingumo. Aš manau, kad e, tai yra pakankamai kuklus dalykas, aš pritariu Peter Lyzai šituo požiūriu. Tačiau jeigu norime nusiųsti aišku signalą investuotojams, tai turime turėti, turime fiksuoti ambicingus tikslus, 30 procentų e, nėra tinkama e, dalis čia ir kiti scenarijai taip pat rodo. Tai Toliau e, labai abejotinos yra čia nurodytos sąnaudos, ten kur kalbame apie atsinaujinančius energijos e, šaltinius, o e, brandolinių jėgainių stabdymo kaštai taip pat yra ne, ne, neįtraukti ir tai taip pat kelia tam tikrų abejonių, tad turim galvoti apie tinkamus ekonominius pasirinkimus. energetikos veiksmų planas turi labai tiksliai atsižvelgti į fiksuojamas tikslus. Mes turime taip pat nepamiršti, kaip mes pasieksim tos tikslus, kokie bus investicijų šaltiniai ir turime visą tai analizuoti labai giliai kalbėdami apie veiksmų planą iki 2050 metų. Koks bus tas planas? Galbūt energetikos politikoje Europos dimensija turi būti gilesnė ir taip pat e, galbūt Europos lygmenių turime galvoti, kokios energijos rušių mums reikia. Čia galbūt turim galvoti apie tarptautinius projektus tam tikrus. O kalbant apie CO2, 40 procentų apima prekybos taršos leidimai sistema. Yra taip pat finansinių sandorių mokestis ir, ir tam tikras lėšos galės būti čia panaudojamos. Uh, mes e, pasikvietėme eks, ekspertą, kuris e, kalbės Šaiber e, šitais klausimais. Toliau reaguojant į Peter Lyzės pasisakymą, mes susižvalgėme, taip, koordinatoriai nenorėjo pateikti to, to, to prašymo, todėl kad uh, mes bevelijame daryti galbūt tokius dalykus, kurių rezultatai iš anksto yra garantuoti. Dabar žinau, kad komisija gavo taip pat e, klausimų, suteiksiu žodį komisijai, kad neatsakytų į tas klausimus. Dėkuoju, ponia pirmininkė, dėkuoju pranešėjai, dėkuoju visiems parlamentarams, kurie pasisakė. Man labai malonu matyti e, tiek daug pozityvių reakcijų dėl mūsų veiksmų plano. Jau e, buvo penki scenarijai parengti dėl dekarbonizavimo ir konsultavomės su tarptautinėmis organizacijomis. Mes remiamės veiksmų planu, kuris numato žemą anglės dvideginio išmetalų lygį ir esame Taip pat e, numatė atsižvelgti į konkurencingumą ir kitus aspektus, bet į e, scenarijai nėra kūriamas e, vien tik tai tam, kad kažką numatytume. Svarbiausias dalykas čia yra numatyti, kas bus, jeigu bus taip ar kitaip. Ir turime keturis ambicingus scenarius nuo 2005 metų iki 50 metų 40 procentų tikslas e, yra ambicingas tikslas, taip pat 79 e, procentai elektrai, e, dalis numatyta atsinaujinančiams energijos šaltiniams taip pat yra labai ambicinga. Ketvirtas scenarius yra uh, brandalinės energetikos sumažintos dalies scenarijos. Šitie scenarijai reikalingi tam, kad geriau suprastume, kaip bus esant tam tikroms sąlygoms ir kad galėtume padaryti tam tikras e, išvadas. Mes neturime non-regrets galimybės. Mums reikia visų šitų dalykų, kurie buvo paminėti ir tam mums reikia taip pat vidaus e, rinkos. Tie, tie trys pagrindiniai tikslai turi būti pasiekti, jeigu norime iš tikrųjų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas iki 50 metų 80 procentų. Toliau mes e, kaip sąlyga šitiems tikslams pasiekti e, fiksuojame e, būtinybę susitarti, susitarimo egzistavimą. Tai yra būtina sąlyga. E, Klima generalinis direktoratas jau yra atsižvelgęs e, į tai ir mes galvojam taip pat, kaip bus, jeigu ES nebus veikiama iš vien siekiant šitų tikslų. Uh, Bet jeigu kartais nepavyktų pasiekti to bendro susitarimo, tai vis dėlto ir toliau mes eitume į priekį ir dirbtume toliau, nes nebus taip, kad nieko nedarysim, net ir nesant e, to susitarimo. At, e, atsinaujinant energijos šaltiniai, e, energetikos e, rūšis, e, kiti šie svarbus e, dalykai turi būti rengiami scenarijai dėl šitų aspektų ir jeigu galvojam apie energetinį veiksmingumą mažiau negu 40 procentų, tai čia procentas e, yra didesnis negu atsinaujinančio energijos šaltinių. Jeigu norime daugiau veiksmingumo, tai tuomet turime atitinkamai didesnę dalį skirti ir atsinaujinančiams energijos šaltiniams. Taip, kita tema - 2030-ieji ir veiksmų planas iki 2050 metų. Mes siekiame čia tikslo užtikrinti didesnį, didesnį nuspėjamumą investuotojams ir vyriausybėms. Ir turime taip pat galvoti, kas bus po 2020 metų. Mes e, analizavome scenarijų pasiekmes ir pasak mūsų analizės 2030 metais, aišku, mes nefiksuojam dar 30 procentų tikslo 30 e, metams, bet vis dėlto turim pasirengti diskusijoms šito klausimu ir manau, kad komisija kitais metais pateiks jau konkrečių pasiūlymų dėl 30 metų, o veiksmų planas kaip tik tai yra tas pagrindas, kuriuo remiamės ruoždamėsi diskusijai. E, tolimesnei ta diskusija nėra paprastas dalykas, galbūt mums reikia gilesnės analizės ir komisija yra nusiteikus daryti tą analizę. Turime suprasti, kaip tarpusavėje yra susiję tie tikslai, kad galėtume kažką konkretaus pasiūlyti kitais metais dėl 2030 metų. O šiandien kol kas konkrečiau negaliu pasakyti. Turbūt nieko daugiau mes apie tai diskutuojame su parlamentu ir su taryba ir manau, kad tos diskusijos padės mums pasirengti diskusijai dėl 2030 metų. Dėkoju, o dabar žodis pranešėjai. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Labai ačiū visiems, kurie prisidėjo prie diskusijų. Aš pritariu daugeliu išsakytų dalykų ir aš esu įsitikinusi, kad mes atrasime būdą, kuris leis priimti gerą sprendimą ir taip pat atsižvelgsime į kitų komitetų nuomonės. Buvo iškelti du klausimai, kurių ir tikėjausi. Visų pirma, tai dėl to bendro tikslo. Tiesa, kad mes turime tris tikslus Tačiau mes turime ir antrinius tikslus, o mūsų teisinė sistema yra labai sudėtinga. Aš manau, kad jeigu mes norime būti patikimi ir jei norime iš tikrųjų būti draugiški aplinkai, tuomet būtina sumažinti CO2 emisijų kiekį. Būtent tai turėtų būti mūsų pagrindinis tikslas. Kalbant apie atsinaujinančią energiją, tai labiau jau priklauso energetinio nepriklausomumo sričiai. Gerai apie tai kalbėti Envi komitete, bet būtent Intre komitetas turėtų e, pasakyti, kad e, ką daryti dėl to dalyko. Būtent dėl to ir siūlau tą bendrą tikslą. Kitas dalykas yra tarptautiniai veiksmai dėl klimato kaitos. Manau, kad situacija yra kur kas rimtesnė, negu ji yra pristatoma. Kad ir kas nutiktų ir jeigu nebūtų priimtas tarptautinis susitarimas, labai svarbu yra į tai atsižvelgti. Nes jeigu veiktų kartu visas pasaulis, tuomet mes galėtume pasiekti ambicingesnių tikslų. Jeigu veiktume kartu, galėtume užtikrinti, kad nėra anglės nutiekėjimo ir kad nėra pasaulinių lygmenių kenkiama aplinkai. Pažvelkime į vidutinį ES piliečio vartojimą. Iš tikrųjų, tas anglės dvideginio pėtsakas yra vis didesnis, o tai yra labai žalinga Europos ekonomikai ir darbo vietoms. Manau, kad mes turime labai atsargiai mąstyti apie tuos tikslus, kuriuos planuojame ateičiai. Mūsų tikslai turėtų nepriklausyti nuo tarptautinių susitarimų. Mums reikia numatyti ir alternatyvius scenarius, kad galėtume priimti savo poziciją. Ačiū. Taigi e, pakeitimai turi būti pateikiami iki 13 e, rugsėjo, o ne iki Liepos mėnesio, kaip buvo pasakyta prieš tai. Tad turėsime šiek tiek daugiau laiko. Na, o spalio 10 dieną balsuosime Envi komitete vietoj rugsėjo 19 dienos, gruodžio 18 dieną jau bus svarstama plenarinėje sesijoje. Tad labai ačiū už diskusijas, skanių pietų ir susitiksime trečią valandą. Tuomet mes Čia turėsime Kipro ministrą atsakingą už aplinkosaugą, poną Ritrakis. Ačiū.